Good morning, ladies and... Labas rytas, ponios ir ponai. Norėsiu paprašyti jūsų susėsti. Po kelių momentų pradėsime darbą. Pradėsime Agoros susibūrimą skirtą Europos piliečiams. Tai jau trečiasis toks susitikimas. Europos parlamento nario pono Onestos dėka pradėjome tokį procesą. Mintis yra puikiai. Pirmasis susitikimas buvo toks bendras, bendro pobūdžio. Kalbėjome apie Lisabonos sutartį apie Europos Sąjungą pačią apskritai. O dabar pereisime prie e, to, kas labai svarbu yra visiems piliečiams. Skurdas, nedarbas yra patys pavojingiausi dalykai. Tai yra grėsmė, ne tik iššūkis kiekvienam atskiram piliečiui Europos Sąjungoje. Dabar norėčiau nuoširdžiai padėkoti abiems vicepirmininkams, poniai Izabel Duran ir Libor Ručiak, kurie sėdi šalia manęs. Dėkuoju jiems už tai, kad suorganizavo šį agoros susitikimą, sutelkė mus visus. Jau trečią kartą Europos parlamento istorijoje Esu tikras, kad tokie susitikimai turėtų vykti kasmet. Tai yra piliečių susitikimai. Jūs, piliečiai, atstovaujate kitiems piliečiams ir darote tą tiesiogiai. Per laisvus rinkimus, jūs renkate, e, renkate savo atstovus į Europos parlamentą, į, nacionalinį, e, į nacionalinius parlamentus, bet jūs, piliečiai, piliečių organizacijos, esate arčiausiai kitų piliečių, jūs veikiate vietos bendruomenėse visoje Europos Sąjungoje. Jo, jūsų buvimas čia yra nepaprastai svarbus. Noriu pasveikinti komisijos narį Andorą. Dėkoju už tai, kad atvykote. Suprantu, kad Europos komisija e, daug galvoja apie tokias inicijatyvas. Pernai e, buvo kovos su skurdu ir socialinė praeit, atskirtimi metai, praeiti metai. E, pas mus lankosi taip pat ponė Breso, regionų komiteto pirmininkė, taip pat e, ponas Nilsonas, kuris atstovauja ekonominių ir socialinių reikalų komitetui. E, šie komitetai yra labai svarbus atstovaujant mūsų piliečiams čia Briuselėje. Europos parlamentas turi uh, daug galimybių. Dirbame 23 kalbomis. Visame pasaulyje nėra kitos tokios vietos, kur būtų galima dirbti 23 kalbomis, kada tik nori. Galima girdėti vertimą, galima kalbėti gimtają kalbą. Aš Pats galiu kalbėti savo gimtają kalbą, taigi dabar ir pereisiu prie jos. Kalbėsiu lenkiškai. Ponios ir ponai, piliečių organizacijų atstovai, jau trečią kartą susitinkame. Tai yra nepaprastai svarbus dialogas tarp ES piliečių ir ES parlamento. E, Europos piliečių ir Europos ekonominio ir socialinio komiteto. E, mūsų tikslai yra labai svarbus. Mes grįžtame prie Europos demokratijos ištakų. Europos e, Sąjungoje žinome, kad demokratijos negali būti be piliečių visuomenės. Agora yra ta vieta, kur visuomenės atstovai gali išsakyti savo problemas, kritiką. Tai yra nepaprastai svarbu mums visiems. Europos Sąjungos kai kuriuose kaimininėse šalyse socialiniai neramumai kelia labai rimtų problemų kalbų apie Tunisą, apie Baltarusiją. Prieš 20 metų matėme e, tokią pat situaciją vakarų Balkanuose. Europos Sąjunga pateikė pasiūlymus sudaryti galimybė vakarų Balkanų šalims įstoti Europos Sąjungą ir po to matome, kad taika įsigaliojo regione. Vakar vyko labai svarbus susitikimas su Serbijos parlamento vadovu. Serbija šiuo metu vaidina tarpininkės vaidmenį, labai svarbu vaidmenį regione. Tai yra esminis pokytis. Tai yra mūsų europinis projektas. Turėtume labai didžiuotis jo, kadangi jis turi labai didelės pozityvios įtakos mūsų kaimynų, kaiminių šalių gyvenimai. Kaip sakiau, vyko prieš tai du susitikimai Agoros Kalbėjome apie tokias problemas kaip klimato kaita, o šiandieną kalbame apie krizę ir įvairius skurdo aspektus. Ekonomikos krizė paveikė daugelio europiečių gyvenimus. Mes neturtėjame, o kaip tik skurstame, bet jūsų dėka galima galvoti, kokios būtų priemonės išbristi iš skurdo. Kiekvienas pilietis turi teisę kreiptis į mus pagalbos ir mes turime ieškoti būdų, kaip ateityje išvengti tokių krizių. Ir norime padėti jums jau šiandieną, ne rytoj. Turime pademonstruoti solidarumą su savo piliečiais. Aš vartoju žodį solidarumas, nes savo politinę aktyvę veiklą pradėjau 80 metais e, judėjime solidarumas. Milijonai e, Lenkijos piliečių per dvi savaitės prisijungė prie šio judėjimo per komunistinį režimą. Mes nežinojame, kaip viskas baigsis. Viskas galėjo daug baisiau baigtis negu karinė padėtimi, bet mes turėjome drąsos. Turėjome drąsos dalyvauti piliečių inicijatyvoje, piliečių judėjime. Nes jis buvo skirtas mūsų piliečių išdidumui apginti. Mes taip pat kovojame už savo šalies laisvę, už visos vidurio ir rytų Europos laisvę. Štai pat puikiai žinau, kaip svarbu elgtis pilietiškai. Aš įkūriau fondą Pro Publica Bono. Tai yra pilietybę skatinanti organizacija. Kasmet rengėme konkursą ir apdovanojame žmonės už geriausias pilietiškumo iniciatyvas. Norėčiau priminti Jums, kad dabar minime 66-asias Aušvico koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metinės. Būtent šiandien yra ta diena. Mes susitinkame e, forume, e, kuriame veikia ankstesni parlamento pirmininkai pagal Agoros iniciatyvą. Tai yra mūsų jungiantis veiksnys. Agora yra tarsi skėtis piliečių organizacijoms. Ši iniciatyva yra nepaprastai svarbi, nesutelkia piliečių iniciatyvas. Prieš metus įkūrėme Europiečių laisvės forumą. O dabar norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvauja šiame projekte. Dar kartą norėčiau padėkoti vicepirmininkiai Duran, ponui Ručiakui ir visiems, kurie prisidėjo prie šios dienos renginio. Dar paskutinis pastebėjimas. Išgyvenome krizę. Daug E, žmonių vis labiau skursta per krizę. Daug skurstančių žmonių ar daugiau skurstančių žmonių reiškia daugiau socialinių problemų, o tai vėlgi kelia šalise problemas, jų daugėja. Mes turime prisiminti ir kitą krizę, 1928-31. Didžiulis nedarbas, baisus skurdas. Ir žinome, kaip viskas baigėsi. Turime prisiminti savo praeitį. Turime būti tikri, kad pasirinksime kitą kelią. Dėl to susirinkome E, šiandieną čia. Dėl to pradėjome įgyvendinti Agoros iniciatyvą. Linkiu Jums vaisingo darbo. Labai Jums ačiū. So Dėkoju gerbamas pirmininkė už įžanginę kalbą. Norėčiau suteikti žodį ponui Lašlo Andor. Jis yra užimtumo socialinių reikalų ir. Įtrauk, įtraukties komisaras. Taip pat norėčiau pasakyti, kad komisaras turės išeiti pasakęs kalbą Kaip žinote, komisarai komisijoje turi labai daug įvairiausių darbų, e, taigi jis atsiprašo, kadangi turi labai daug darbo, po kalbos jisai iš karto turės išeiti. Ačiū komisarė už atvykimą ir žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, svečiai, man tikrai dėlė garbė dalyvauti šiame susidėrinkime Agora piliečiams, kuris organizavo Europos parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Tai yra puikus pavyzdys demokratijos, kurioje dalyvauja piliečiai. Ir man labai dėlė garbė čia dalyvauti. Taip pat, kaip pirmas pirmininkas pasakė, šiandien Agora vyksta vos praėjus keliom savaitėm po to, kai pasibaigė europiniai, europiniai metai, kada buvo kovojama su skurdu ir atskirtimi. Skatindami dalyvauti, skatinti dalyvauti piliečius ir kovoti su skurdu, tai yra vienas iš pagrindinių e, tikslų kovojant su skurdu. Ir tikiuosi ir, ir manau, kad 2010 metai buvo geras žingsnis į priekį. Uh, Buvo kartu suvesti įvairiausi veikėjai. Europos parlamentas buvo vienas iš tų socialinių veikėjų. Ir tikiuosi, kad šitas susitikimas bus dar viena galimybė sustiprinti bendradarbiavimą. Ponai ir ponios, <clears throat> mes jau pradedame pastebėti požymius, kad e, ekonomika kyla iš baisios krizės, tačiau vis dar daug europiečių jaučia krizės padarinius ir statistika yra tikrai baisi. Yra 5 milijonai daugiau bedarbių negu prieš krizę ir labai daug šeim namų ūkių uždirba mažiau. Labai, e, labai daug vienas iš penkių e, jaunų europiečių neranda darbo ir virš 80 milijonų žmonių ES e, dirba, e, gyvena žemiau skurdo e, ribos. Pavyzdžiui, socialinio apsaugos, socialinės apsaugos sistema, būstas, kitos sritys yra nacionalinio lygmens kompetencija. Bet 75 procentai mūsų piliečių apklausti pasakė, kad ES irgi turi svarbų vaidmenį e, ir gali daug ką padaryti šioje srityje. Strategijoje Europa 2020 komisija pirmą kartą pasiūlė e, konkrečius kovos su skurdu skaičius ir, ir, ir tikslus, kad iki 20 sumažėtų iki 20 milijonų e, skurdo ribą gyvenančių žmonių. Valstybės narės taip pat iškėlė savo nacionalinius e, tikslus, kurie atspindi padėti toje šalyje. 16 gruodžio pernai komisija priėmė Europos platformą prieš skurdą ir socialinę atskirtį. Šis dokumentas ragina kartu dirbti visas valstybės narės, Europos institucijas ir socialinius veikėjus. E, siekiama, kad socialiniai partneriai kartu kovotų su skurdu ir e, socialinė atskirtimi. Ten kalbama apie e, įvairiausius e, veiksnius ir veiksmus, kurie padėtų kovoti su šitomis bėdomis. Ką mes, kokius mes veiksmus e, konkrečiai siūlome? Pirmiausiai, siūlomi įvairiausi politiniai veiksniai. E, tai pavyzdžiui, ir tradicinės socialinės įtraukties programos, pavyzdžiui, darbo rinkos skatinimas, kova su vaikų neturtu, e, tobulinti socialinius paslaugas, kad jie atitiktų daugiau įvairiausių poreikių, taip pat dirbti su Romais, kovoti su finansinė atitrauktimi, e, energetiniu skurdu taip pat skatinamos inovacijos socialinėje politikoje. Kad, inovac... kad nuododomės inovaciją spręstumėm socialinės problemas naujoviškai. Taip pat, kad išbandytumėm ir vertumėm naujas, naujas programas. Taip pat kalbama apie tai, kaip geriau būtų paskirstyti Europos e, fondus kovoti su e, socialinėme trauktimi. Pavyzdžiui, Europos socialinis fondas turėtų būti e, perdarytas taip, kad būtų geriau siekiama šitų tikslų. Taip pat e, stiprinamas socialinės ekonomikos, socialinės ekonomikos vaidmuo esu tikras, kad šitas dokumentas tikrai mums padės surasti e, inovatyvių ir naudingesnių priemonių kovoti su skurdu ir socialinėme atskirtimi. Kaip sakiau, Romai yra labai svarbus klausimas. Platformoje kalbama taip pat ir apie Romų padėtį, nes Romai yra didžiausia Europos. Mm, mažuma ir jie yra viena iš labiausiai e, atskirti patiriančių socialinių grupių. E, jie kenčia nuo nedarbo, nuo įvairiausių problemų susijusių su e, sveikatos apsauga, švietimu, diskriminacija ir taip toliau. Jų problemos yra labai kompleksiškos ir jas reikia žiūrėti E, bendrai iš visų e, taškų, kuriuose Romai susiduria su įvairiausiais barjerais tam, kad galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime. Dešimtaisiais e, metais, rugsėjo mėnesį, komisija pasiūlė dokumentą susijusiu su Romos, Romų integraciją. Šiais metais balandį bus dirbama toliau. Tai ir kart, bus pristatytas ES, ES programa dėl Romų įtraukties. Ten bus kalbama apie nacionalinės ir Europos lėšas skirtas tam tikslui ir numatysime finansavimą ateinančiam laikotarpiu. Taip pat bus sukurta geresnė priežiūros sistema ir bus skatinami nacionaliniai ir europiniai, nacionalinės ir europinės priemonės kovoti su Romų atskirtimi. Pona ir ponios, skurdą e, įveiksime tik tada, kai dalyvaus visi veikėjai visose lygmenės, lygmenyse - Europos lygmenyje, nacionalinėme ir vietinėme e, lygmenyje. Europos komisija dirbs su visomis institucijomis tam, kad šitas, šita platforma taptų platesnė ir kad visi svarbus veikėjai būtų e, susodinti prie vieno stalo. E, spalio mėnesį vyks metinis suvažiavimas, kur bus apsvarstama situacija ir siūlomi veiksmai ateičiai. Tai yra ne tik tai mūsų moralinė pareiga, bet taip pat ir ekonominė pareiga, ekonominis poreikis. Tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime su Europos parlamentu, su visomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais veikėjais tam, kad skurdo iš tikrųjų būtų mažiau. Ačiū uždėmesi. Much, Dėkoju komisijos nariui. Dabar bus trumpa pertraukėlė, galėsite pailsėti nuo mūsų kalbų. Aš pakviesiu chorą už, um, ateiti į šią salę ir užlipti ant pakilos chorą. Choral de Son. Šis choras buvo įsteigtas Nanto mieste Prancūzijoje prieš ketverius metus Tai yra savanorių ir benamių choras. Šie žmonės susivienijo, sukūrė bendrą projektą, kuris jiems padeda užsimiršti ir kartu spręsti problemas. So merci beaucoup. Thank you, thank you very much. Ačiū. Šis choras čia bus iki vakaro. Jis surenks pasirodymą ir šį vakar per vakarienę ekonomikos ir socialinių reikalų komitete ir taip pat rytoj. Dabar noriu pristatyti kitą kalbėtoją, tai yra ponas Peter Tjorkus. Jis yra Vengrijos nuolatinės atstovybės ES vadovas ir jis kalbės pirmininkaujančios Vengrijos vardu. Jūs žinote, kad Vengrija šiemet pirmąjį pusmetį nuo sausio iki birželio pirmininkauja ES. Gerbiamas ambasadoriui, žodis jums. E, ačiū pirmininkė, ponė ir, ponos, ponė ir ponios, e, gerbėmiai parlamento nariai po šio pasirodymo tikrai nelengva grįžti prie įprastų politinių, institucinių klausimų ir kalbėti apie tai, kaip reikėtų kovą su skurtu integruoti į kitą, į bendrą ES politiką, kad įveiktume didelės krizės padarinius. Bet manau, kad tikrai mūsų politinėje koncepcijoje yra vietos e, kovai su skurdu. E, būtent šis aspektas yra vienas pagrindinių Vengrijos pirmininkavimo programos elementų. Tiems, kas dalyvaus, aktyviai dalyvaus dialoge, kuris vyks tarp institucijų ir pilietinės visuomenės, uh, Svarbu žinoti, kad kova su skurdu bus ir Europos e, Sąjungos 2020 strategijos dalis. Noriu pasakyti, kad Vengrija tikrai pasirengusi su jumis plėtoti dialogą. Galiu pasakyti, kad mes stengsimės visi susitarti, kaip turi atrodyti Europos strategija šioje srityje. Europai tikrai prireikė laiko suprasti, suvokti, kad yra kilusi milžiniška nepaprasto masto krizė, kurios tikrai negalima lyginti su jokiomis ankstesnėmis krizėmis. Ir norėdami išbristi iš šios krizės turime turi taikyti visiškai naujoviškas priemonės. Tokie buvo iš pradžių atlikta bazinė analizė. Po to, kai ES parengė koncepciją, ateities koncepciją, kuri buvo pavadinta ES 2020 strategija, akivaizdu, kad socialiniai politikai toje strategijoje tenka labai svarbus vaidmuo. Yra užsibrieštas tikslas iki 20 metų pasiekti, kad 20 e, procentų sumažėtų mūsų piliečių gyvenančių skurde skaičius. Žinoma, nėra sunku kurti gražias vizijas. Daug svarbiau atsakyti į klausimą, kaip įgyvendinti tuos tikslus. E, šis šių metų, per šį šių metų pusmetį mes turime parengti visą priemonių rinkinį. Yra tam tikrų elementų, kurie galbūt jums pasirodys tolimi ir svetimi. Turiu galvoje ES veikimo sutarties e, keitimą, taip pat krizių, nuolatinio krizių valdymo mechanizmo sukūrimą. Gal ir pati terminologija gali pasirodyti svetima, turiu galvoje Europos semestrą. Tačiau kokiagi yra viso šio darbo esmė? Esmė yra sukurti teisinį pagrindą kuris padėtų ES išvengti kitos tokio masto krizės. Kita vertus, neužmirškime, kad nepakanka vien griežtos fiskalinės konsolidacijos, kad galėtume kovoti su visais neigiamais reiškiniais mūsų visuomenėje. Turime suprasti, kad ši krizė turėjo tokių padarinių, kurie parodė, kad e, nepakanka sutelkti dėmesio į tas problemas, kurios egzistavo anksčiau. Pavyzdžiui, kalbant apie skurdą, dėl šios krizės atsirado visiškai naujų reiškinių, naujų skurdo formų. Taigi, kaip mes numatome dirbti? Mūsų darbas atrodys taip, kai bus stabilizuota eurozona, kai bus parengtos visos politinės ir teisinės priemonės, tada turėsime sutelkti dėmesį į tvarų augimą, į darbo vietų kūrimui palankų augimą. Ir taip pat sutelksime dėmesį į tas visuomenės grupės, kurios savarankiškai negali išbristi iš tos kritinės padėties, kurią lėmė krizė. Todėl pirmininkaujantį Vengriją, palaikydama dialogą su, su pilietinės visuomenės partneriais, e, ketina parengti, įgyvendinti kovos su skurdu platformą Pirmininkaujantį Vengriją iki kovo mėnesį vykstančios užimtumo ministrų tarybos ketina parengti išvadų projektą. Tačiau tai yra tik vienas iš elementų, kad 20 metų strategija būtų įgyveninta sėkmingai. Reikia, kad veiksmai būtų įgyvendinami dviem lygiais - Europos lygių ir nacionalinių lygių. Europos lygių iki kovo mėnesio vadovų tarybos patvirtinsime reikiamas gairias visai Europos Sąjungai. Tačiau daug svarbesnis dalykas, kurį turėtumėte žinoti, yra tas, kad iki balandžio mėnesio 27 valstybės narės turi pateikti savo nacionalinės reformų programas. Šiuose reformų programuose visos valstybės narės turi išdėstyti savo įsipareigojimus ir tai, kaip e, jos ketina įgyvendinti savo uždavinius, kurie yra išreikšti tais pagrindiniais tikslais. O vienas iš pagrindinių tikslų yra kovoti su skurdu. Taigi valstybės narės turės e, taikyti nacionalinės politikos priemonės, kad įgyvendintų tikslus. Dabar norėčiau pereiti prie kito aspekto, kuris taip pat labai svarbus mūsų pirmininkavimo programoje. Turiu galvoje Romų strategiją. Romai ne tik gyvena skurde, bet ir yra pati pažeidžiamiausia mūsų visuomenių grupė. Mes iki savo pirmininkamo pabaigos norime parengti e, Europos Romų strategiją. Taigi po to, kai komisija paskelb savo komunikatą, o jo tikimės balandžio pradžioje, e, mes ketiname renkti struktūrizuotas diskusijas įvairios sudėties ministrų tarybose Romų problema daugiausia susijusi su skurdu, nedarbu ir švietimu. Taigi Romo strategija turės daug ryšių su 20-ųjų mm, metų strategijos pagrindiniais tikslais. Mūsų tikslas yra patvirtinti Romų strategiją iki birželio mėnesį vyksiančios vadovų tarybos. Taigi, kaip matote, yra numatyta daug politinių priemonių, esame užsibrėžę didelius politinius užmojus ir pirmininkaujantį Vengriją ragina jūs dalyvauti dialoge, kad šis projektas būtų sėkmingai gyvendintas. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju ambasadoriui. E, iš tikrųjų, linkime Jums e, kuo geriausios kloties. Labai tikimės iš Jūsų rezultatų. Toliau pasisakys Stefanas Nilsonas, ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas. Tai yra organizuotos e, pilietinės suomenės organ... atstovas. Labai artimai parlamentas dabar ir ateityje dirba ir dirbs su ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu. Europos parlamente mes atstovaujame 27 valstybėms narėms, 500 milijonų piliečių, esame išrinkti tiesiogiai. Jeigu norime dirbti sėkmingai ir pasiekti savo tikslus, įskaitant e, tikslus kovos su skurdu, socialinės skirtimis rytise, tai mes turime bendradarbiauti su kitomis institucijomis, o ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra vienas iš svarbiausių mūsų partnerių tarp institucijų. Taigi žodis dabar ponui Nilsonui. Labai ačiū. Norėjau tarti keletą žodžių savo gimtają kalbą. Gimtają švedų kalbą, o paskui pereisiu prie anglų. Aš taip pat noriu uh, pademonstruoti jums, kad galiu su jumis bendrauti tiesiogiai. Choras, man atrodo, mums pateikė labai gerą pavyzdį, kuris parodo, kad muzika gali būti tarptautinė kalba. Labai dėkoju choro dalyviams. Jis iš tikrųjų pateikė puikų pavyzdį. Taip pat noriu padėkoti Europos parlamentui. Mes labai vertiname parlamentą kaip sprendimų prieimimo instituciją, kuri e, priima labai svarbės rezoliucijas ir kitus teisės aktus. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas turi 274 narius, 374 narius, kurie atstovauja e, įvairioms sritims iš visų valstybių narių. ir manome, kad galime atspindėti visų mūsų piliečių poreikius. Dar kartą dėkoju Jums už muziką. Dar pasakysiu, kad šiandien mus visus vienyje bendras tikslas – Aš labai džiaugiuosi, kad esu čia atstovauju ECOSOC e, komitetui. Mes esame patariamoji institucija, dalyvaujame konsultacijų, e, dalyvaujame diskusijose su kitomis institucijomis ir palaikome dialogą taip pat su darbdaviais, e, darbuotojais, vartotojais, žmogaus teisų atstovais, aplinkosaugos saugos atstovais ir daugeliu kitų sričių specialistų. Man labai malonu e, dalyvauti čia. Dar pasakysiu, kad savo struktūroje e, mes e, vaidiname vadovybę svarbu politinį vaidmenį. Ir dar norėčiau padėkoti kolegiai E, poniai Izabel Duran, kad e, ji palaiko mūsų iniciatyvas. Tai rodo, mūsų bendras darbas, dalyvavimas mūsų čia rodo, kaip puikiai mūsų dvi institucijos bendradarbiauja. Aš e, kaip pirmininkas ECOSOC dirbsiu dviejų su pusė metų ir mano tikslas įtraukti žmonės į tvarios Europos kūrimą. Mes turime dirbti kartu, kartu su jumis ir iš tikrųjų pasieksime rezultatų. Esame giliai įsitikinę, kad piliečių agora leis mums sustiprinti partnerystę tarpusavėje ir su Europos parlamentu. Dalyvavimo teisė Teisė dalyvauti Europos reikaluose visiems yra labai svarbus dalykas. Nauja sutartis, Lisabono sutartis numato būtinybę skatinti piliečių dalyvavimą ir įvairių asociacijų dalyvavimą politikos prieimimų procesuose. Tai yra jūsų piliečių teisė. Antras dalykas. Jūs e, parinkote temą diskusijoms krizė ir įvairios skurdo formos. Tai yra nepaprastai sudėtingas ir svarbus klausimas, ypač dabar, tuo metu, kai labai daug dėmesio skiriame Europos finansams. Socialiniai iššūkiai, kuriuos suformavo iškėlė finansų krizė, turi būti pripažįstami ir mes turime užtikrinti kad jie politinėje darbo tvarkėje užims vieną iš svarbiausių vietų. Ir šis Agora forumas e, yra vienas iš pavyzdžių svarbos šio klausimo. Jūs e, rengsite diskusijas, kalbėsite apie tai. Dar pasakysiu, kad matau, kaip e, svarbu, kad e, Europos parlamentas palaikytų ryšius su kuo daugiau pilietinės visuomenės atstovų per agorą pavyzdžiui. O mes, ekosok atstovai, taip pat norime užtikrinti, kad kuo plačiau būtų atstovaujama pilietiniai visuomeniai. Mūsų komitetas skirtas tam, kad paremtume, sustiprintume dialogą su pilietinės visuomenės atstovais. Reikia užtikrinti gerą atstovavimą piliečiams, taip pat sudaryti galimybę piliečiams įnešti savo indėlį šį forumą. Labai ačiū Jums, kad atvykote. Manau, kad turime e, nuspręsti, kokie yra sprendimai tvarus, kurie e, sprendimai gali paremti skurdesnius visuomenės narius. Reikia galvoti, kaip užtikrinti ekonomikos augimą, kuris būtų įtraukiantis, tvarus, išmintingas. Reikia galvoti apie žmonės gyvenančius skurde, ypač tuos, kuriems kyla didžiausias pavojus moterims, vyresniems žmonėms, negaliesiems, migrantams, Romų atstovams ir kitų etninių mažumų atstovams. Reikia, kad jie pamatytų, jog jų gyvenimo sąlygas galima pagerinti. ES politiniai vadovai siekia sumažinti skurdą. Ir ponas Andoras apie tai kalbėjo. Siekiama užtikrinti, kad 20 milijonų sumažėtų skurdžiai gyvenančių žmonių iki 20 metų. ir reikia siekti, kad mūsų ambicingi tikslai būtų gyvendinti, kad mes iš tikrųjų skurdą sumažintume iki nulio. Bet reikia, kad įsitrauktų pilietinė visuomenė į šį procesą. Mūsų komitetas per pastaruosius metus ėmėsi daug iniciatyvų kovojant su skurdu ir socialinė atskirtimi. Aš esu tikras, kad e, Agoros forumo nariai taip pat uh, prisidės prie mūsų darbų ir pateiks rekomendacijų Europos institucijoms. Mūsų vienas iš e, tvirtų įsitikinimų yra toks socialinė įtrauktis, integracinė politika turi būti siema su įvairios politikos derinimu. Mes susitinkame su daugeliu žmonių, jaunų žmonių, su kuriais kalbame apie tai, kaip m, mm, ištraukti žmonės iš skurdo. Šiais metais sieksime daugiau dėmesio skirti Romų migrantų integracijai, kovosime su e, socialinė atskirtimi ir taip pat sieksime suteikti daugiau galimybių benamiams. Mes dirbame e, ties trimis prioritetais horizontaliais E, dialogas, dalyvavimas, tvarumas, augimas, solidarumas ir vystimasis. Šiame kontekste mes visi turime bendrų įsipareigojimų, turime taip pat siekti e, tūkstantmečio vystimosi tikslų iki 15 metų per pusų mažinti badaujančių žmonių skaičių pasaulyje labai svarbus šiandieną maisto saugumo klausimas. Mes turime bendarbiauti su Junktinių tautų e, žemės ūkio organizacija FAO. E, didysis dvidešimtukas e, numatė maisto saugumo klausimą svarstyti savo susitikime birželio mėnesį. Aš labai noriu jūsų išklausyti, pasimokyti iš jūsų. Tikiuosi, kad mūsų diskusija bus vaisinga ir gyva, kai perėsime prie konkrečių diskusijų. Jūs turite daug žinių ir darbas, bendras darbas mums duos daug minčių ir mes pagalvosime, kokie gali būti tvarūs sprendimai kovojant su skurdu. Aš pasinaudojęs progą noriu pakviesti jūs į prieimimą, kuris vyks mūsų būsnėje labai arti Europos parlamento. Tikiuosi, kad mums pavyks užmėgsti daug naudingų ryšių. Kartais e, susitinka nepažįstami žmonės, bet e, iš to susitikimų galime gauti daug labai gerų rezultatų, e, galime pradėti gyveninti labai įdomius, vertingus projektus. Tai dar kartą dėkoju vicepirmininkams Izabeliai ir Lyborui už tai, kad suteikė man galimybę dalyvauti ir tikiuosi, kad rezultatas mūsų darbo bus puikus. Ačiū. Thank you, Stefan. Thank you, Mr. Ačiū Stefanai, ačiū ponė Nilsonai, kad mums pavyktų pasiekti tikslų, reikia sukurti strategiją ir dirbti visom, visais ligmenimis, ne tik tai europinėme ligmenyje, bet taip pat ir nacionalinėme ir regioninėme ligmenyje. Todėl mes pakvietėme ponę Breso, regionų komiteto pirmininkę, kad ji pasakytų savo nuomonę, ką galima nuveikti regioniniu lygmeniu. Bet žinau, kad jinai turėjo tam tikrų E, problemų, eismo problemų ir negalėjo atvykti laiku. Taigi skelbiu pertrauką. Atsiprašau, padarysiu techninių pranešimų ir tada tikėkime, kad iki pietų pertraukos atvyks ir pirmininkė. Taigi, po e, rytinio posėdžio vyks pietus Menuhin salėje. Šitame pastate reikia tiesiog nusileisti į pirmą aukštą. Pusę trijų prasidės darbas darbo grupėse. Tai vyks spinelį pastate. Tai yra pastatas prieš perinant tiltą pereimą. Darbo, pirmoji darbo grupė vyks G3 pastate. Atsiprašau, salėje. Taigi čia yra šitas aukštas, nereikia niekur kitur eiti. Darbo grupė dėl migracijos ir integravimo bus e, salėje 3G2. Trečioji darbo grupė dėl Europos socialinio modelio vyks e, salėje 1G3 pirmame aukšte. Konsensuso konferencijos dalyviai susitiks e, salėje 5G3. Ten jūs susitikote jau ir vakar. Jums visiems vadovaus jūsų moderatoriai, jūsų grupės moderatoriai ir tikimės išgirsti darbo grupių darbo ataskaitas rytoj iš ryto. Rydienos posėdis prasidės 9 val. šioje salėje. Vėliau vyks debatai, kuriuose galės dalyvauti visi registruoti, užsiregistravę nariai. Tikiuosi, kad dalyvių debatuose dalyvaus daug, nes pagrindinis tikslas šiandien ir rytoj yra ne tik tai išklausyti kalbas, bet ir aktyviai e, diskutuoti, kad visi išdėstytų savo nuomonę, savo jausmus, savo požiūrį. Prašome jūsų užsiregistruoti, jūs turite tarp išdalintų dokumentų atitinkamą formą. Prašome už, užpildyti dokumentą ir atiduoti sekretoriatui. Taip, pirmininkas galės ir pranešti jūsų vardą ir taip geriau pažinsite vieni kitus. Taigi, norint prašyti žodžio, prašom užpilti šitas formas. Kaip girdėjome iš pono Nilsono, mes taip pat esame kviečiami vakarienės, priėmimo vakarienės be 15.7 Europos ekonomikos socialinėme komitete Beliardo gatvėje, kad, įtumėte, kad būtumėte įleisti į tą pastatą. Neškitės savo korteles ir jas reikės parodyti, registracinės korteles. Nepamirškite tos kortelės, kurią prisikavote ant atlapo. Pusės septynių išeisime iš parlamento visi kartu, tam, kad tie, kurie nežino, kur yra tas pastatas, nepasiklystų ir lengvai rastų. Ar yra klausimų dėl techninių dalykų, gal kam nors kas nors liko neaišku? Pone, prašom. Uh, Įsijunkite mikrofoną. Ahora. Uh, yeah. the re- Sorry. The re- no. yeah. I was very concerned to hear. Jūs kalbėjote apie Romų problemą ir man sukėlė nerimą. Čia nėra Romų problema. Čia kitų žmonių problema. Mes juk nekalbame apie žydų problemą, nes žinome, kur tai nuvedė. Taigi reikia dar kartą jums pagalvoti apie tai, kaip jūs kalbate. Your... Pirmininkas, ačiū už komentarą. Ar yra daugiau norinčių pasisakyti? E, Labą dieną. Aš norėčiau padėkoti parlamentui, kad surengė tokį svarbų e, susitikimą skurdo e, klausimais. Ir Ponas Andoras kalbėjo apie tai, kad Agora yra labai e, geras pavyzdys dalyvaujančiosios demokratijos ir labai gerai, kad skurdo problemą nagrinėjame. Ir aš norėčiau pateikti vieną klausimą susijusiu su pono Andoro kalba socialinė sfera. Tai nėra visiškai susijusi su Europos parlamento kompetencija labiau su valstybių narių ir ar parlama, parlamentas iš tikrųjų galvoja, kad galima sureaguoti konkrečiai, veiksmingai, kovojant su skurdu, o gal parlamentas tik tai pateiks tam tikrų pastebėjimų dėl skurdo, tam tikrų minčių apie ekonominius dalykus, bet ne apie žmogiškai aspektą. The gentleman, I think it's number 147. Ačiū, aš esu Michaelas Daueris. Kalbu Europos žemdirbystės ir kaimo vietovių konvencijos vardu. Tai yra asmenys, kurie, kuriems kelia nerima socialinė atskirtis kaimo vietovėse. Norėjau pasakyti, kad labai gerai, kad jūs pakvietėte komisarą pona Andor, bet yra labai daugiau ir kitų sričių ES, kurios e, turi didelės įtakos pažeidžiamiems, e, skurstantiems Europos žmonėms. Man labai džiugu, kad ponas Andor ir komisaras Čelos ir uh, komisaras Hall, regioninio, regionos plėtros komisaras, taip pat ir žvejybos komisaras. Jie visi kartu nori kurti bendrą strategiją ateinančiam periodui tarp šitų penkių fondų. Sanglaudos regioninio žvejybos ir taip toliau. Čia ten bus kalbama būtent apie tikrąją plėtrą ta prasme, kur, naudojam, kur šis terminas naudojamas ir tačiame pasaulyje. Čia bus dirbama būtent siekiant padėti skurstantiems. Ir mes savo organizacijoje kaip tik atkreipiame dėmesį į skurstančių pažeidžiamų žmonių poreikius ir kaip turėtų būti atspindimi jų poreikiai tokiuose programuose. Taigi labai prašau, kad būtų praplėsta diskusija nuo dabartinio nuo dabartinio taško, tokio socialinio taško ir pripažintumėte, kad e, ir kitos ES politikos rytis turės didelės įtakos pažydžiamiems ir skurstantiems ir nuo atskirties kenčiantiems žmonėms. Pirmininkas, ačiū dar suteiksiu žodį dabar poniai 241, o tada atsakysime į klausimus. Aš esu Mika Jonidu, sako ponia, aš esu iš Graikijos. Atstovauju Graikų moterų lobišių organizaciją. Tai yra didžiausia tokia organizacija Europoje tai yra skėtinė organizacija visose valstybėse narise, mes turime atstovybę. Man didelė garbė čia dalyvauti. Aš tikrai tikiu, kad, šita kad šitas suvažiavimas pradėtas prieš dviejus metus tikrai turi būti stiprinamas. Ir šiandieninis posėdis, ir ankstesni suvažiavimai buvo labai labai veiksmingi. Tačiau rezultatus reikia surašyti į išvadas. Reikia, kad tos išvados taptų tikromis priemonėmis, kurios bus įgyvendinamos valstybėse narėse, pavyzdžiui, mano šalyje. E, žmonės net nežino, kokios išvados, kokie rezultatai kilo iš ankstesnių agorą suvažiavimų. Taigi, manau, kad mums reikia tokios politikos, kurioje būtų, būtų sustelta į tai, kaip galima būtų paskleisti visą tai, ką mes čia nuveikėme, ką nutarėme. Nu, kad Europos parlament... Kai sakoma, kad Europos parlamentas neturi pakankamai kompetencijos, tikrai ne. Europos žmonių balsas gali būti girdimas per Europos parlamentą. Taigi, manau, Europos parlamentas būtent yra ta institucija, kuri turi kaip ir judinti tos socialinius klausimus, nes Europoje, kuri, kuri dabar yra krečiama krizės, pavyzdžiui, mano šalis patyrė tai, ko dar niekada nėra patyrusi. Ir skurstantys žmonės neturi jokios vilties. Žinoma, yra pasiekta susitarimų, kaip gelbėti padėtį, bet e, bus priimta ir jau yra priimta įvairiausių taupimo priemonių, kurie labai veikia skurstančius žmonės. Pavyzdžiui, moteris ypatingai nukenčia visoje Europoje netgi daugiau negu kitos piliečių grupės. Moteris taip pat e, ir daugiau daugiau kenčia nuo nedarbystės, yra du kartus daugiau bedarbių moterų negu vyrų. Taigi moteris yra tokia kategorija, kuri ypatingai, ypatingai kenčia Europoje. Europoje, kuri mums suteikia viziją, svajonės, yra tam tikrų politikos planų, bet jie dar nėra įgyvendinti. Taigi aš esu iš šalies, kurioje, kurią krizę palėtė ypatingai ir atsiranda daug daugiau skurstančių žmonių ir mes kalbame ypatingai apie moteris ir jaunus žmonės, kurie nuo to kenčia ir tikimės, kad Lisabono sutarties priemonės visgi bus naudingos, jeigu mes nesutelksime europinių problemų e, politikos į socialinės problemas, ne tik tai finansinės problemas, tai mes niekada neišeisime iš to užburto rato. Čia kalbame ne tik tai apie finansavimą, apie fiskalinę politiką, bet ir apie socialinę politiką. Gaila, kad Europa, kurią mes tiek metų kūrėme, taip sunkiai kūrėme, dabar užkliūna už grinai ekonominių kliučių pasaulinė bendruomenė turės teikti didesnį dėmesį tam, kad Europa yra kylanti, kylanti stipri valstybė, kylanti gale, kuri kreipia dėmesį ne tik tai ekonominę, ekonominės problemas. Ačiū, sako pirmininkas. Bonjour, je suis Hector Guichard de du mouvement Télé Carmonde. Depuis 25 ans, je suis les sans-abri à la gare centrale et je suis responsable. Aš uh, esu iš Prancūzijos E, aš dirbu jau 25 metus su benamis žmonėmis. Išklausiau jūsų kalbų, bet jūs nekalbėjote apie benamius žmonės ir, žmonės. ir noriu pasakyti jums vieną dalyką. E, daug e, kas galvoja labai neigiamai apie benami žmonės, turtingieji, turtingesni žmonės niekada apie juos nepagalvoja, bet reikėtų mums bent kartais juos prisiminti. Suteiksiu žodį ponui sėdžiam 235 vietoje. Aš atstovauju viso Kipro organizacijai, kuri vienyje pagyvenusių žmonės. Tačiau iki šiol, kai buvo kalbama apie pažeidžiamas grupės, negirdėjau, kad būtų minimos didelės šeimos. Vadovaudomės į sveiką nuovoką, galime suprasti, kad krizė šiuos žmonės, daugiavaikės šeimas paveiks labiau, nes daugiavaikių šeimų pajamos yra neišvengiamai mažesnės negu tik vieną vaiką auginančių šeimų. Taigi šios šeimos daug labiau nukenčia nuo krizės. Tačiau laikui bėgant tos šeimos daug svariau prisideda prie visuomenės. Turiu galvoje demografiją jos prisideda prie šalies klėstėjimo. Taigi, man atrodo neteisinga, kad visiškai nėra stengiamasi ištaisyti padėtį Europos Sąjungoje. Manau, kad daugia vaikės šeimas reikia įtraukti į pažeidžiamų visuomenės grupių sąrašą. Ačiū. Ačiū, ponas sėdintis 202 vietoje. Aš esu Mišel Eki, e, amžiaus platforma Europoje. E, e, buvo kalbama apie nedaug apie senus žmonės, bet jiems kyla daugiausiai skurdo problemų. Taip pat matome, kad vyksta pensijų sistemų reforma. Ir aš norėčiau, kad į tuos klausimus taip pat būtų atsižvelgta, nes dėja ne visada taip yra. You, right. the... Aš esu iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Manau, kad labai teisingai tai, kad mes akcentuojame ekonomikos klausimus. Bet aš norėčiau paminėti vieną konkretų dalyką. Tai yra makroekonominis disbalansas ir priekybos disbalansas tarp valstybių narių. Iki krizinių laikotarpių turbūt per daug pasitikėjome tuo, kad rinkos pačios išspręs savo problemas. Suteikėme rinkoms per daug laisvės ir daugelį metų mm, vyriausybės laikėsi nuostatos, kad kištis reikia kaip galima mažiau, kad mm, jeigu e, ekonomika tinkamai vystysis, tada skurdas mažės. Tačiau yra įrodymų, taigi yra įrodymų, kad kai kuriuose šalise taip ir įvyko, tačiau tai vyko ne taip, kaip buvo tikimasi nes tada, kai praktiškai vyrauja laisvas ekonomikos valdymas, atsiranda manipulacijų. Aš žinoma, negaliu dabar per daug detaliai kalbėti, bet galiu pasakyti, kad Kinija, Vokietija, Japonija šios šalis buvo sukaupusios milžiniškus perviršius. Tų perviršių atsirado ne todėl, kad nebuvo intervencinės politikos. Taigi jeigu dabar mes nesimsime labai konkrečių intervencijų, jeigu vyriausybės dabar nesijims intervencinių veiksmų, kad panaikintų disbalansą, ir jeigu nebus užtikrinta, kad nebus pik piknaudžiavimo, jeigu nebus panaikintas šis disbalansas, situacija tikrai pablogės. Taigi dabar įmamasi tam tikrų veiksmų disbalansui panaikinti, bet rezultatas yra tas, kad mažiau lėšų skiriama vystimuisi. Yra laikomasi nuostatos, kad reikia įgyvendinti kaip galima daugiau reformų, tačiau kokį rezultatą tai duoda. Aš manau, kad daugiau veiksmų reikėtų imtis rinkos lygių, kad kaip galima daugiau žmonių būtų įtraukti į darbo rinką, kad jiems būtų pasiūlyta darbo vietų. Ir jeigu mes nepanaikinsime pribojimų vidaus rinkoje, tai neįvyks. Kitas dalykas, reikia ištaisyti, panaikinti disbalansą ir priversti tas valstybės, kurios sukaupė didelius perviršius kitų valstybių e, sąskaitą, e, kaip tik ir taisytų, naikintų tą disbalansą, nes e, priešingų atveju mokėsime labai skaudžią kainą, bus didinami mokesčiai, atsiras dar didesnis nedarba. Taigi kiti džiaugiasi įvairiais privalumais, tačiau skurdesnės šalis, pavyzdžiui, Ispanija, Portugalija ir toliau labiau grimsi skurdą. Thank you, the gentleman at 249. Dabar ponas sėdintis 249 vietoje. Ačiū, aš esu Udo Hormans, esu kovos skurdu, Europos kovos su skurdu tinklo pirmininkas. Tai yra tinklas, kurį sudaro nacionaliniai tinklai, veikiantis kiekvienoje valstybėje narėje. Į tą tinklą įeina ir Europos organizacijos prisidedančios prie kovos su skurtu. Mes taip pat turime ir nevyriausybinio organizacijų koaliciją 2010 metais. Nusprendžiau pasisakyti todėl, kad mes esame Europos parlamente ir mes prisidedame prie piliečių agoros. Išgirdome apie Europos komisijos ir tarybos planus kaip bus įgyvendinama 2020 metų strategija, taip pat kaip bus įgyvendinama Europos kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi platforma. Tačiau čia kai ko trūksta. Dabar Labai daug e, reikšmės skiriama, daug didelis vaidmuo tenka valstybėms narėms. Bet e, man atrodo, kad e, daugiausia darbo atliekame Europos lygių. Ir matau, kad valstybėms narėms daromas per mažas spaudimas, jos nepakankamai raginamos renkti nacionalinį dialogą apie kovą su skurdu ir socialinė atskirtimi. Norėčiau kreiptis į Europos parlamentą, į Europos parlamento narius, į parlamento komitetus. Prašau m, mm, pamėginti padaryti spaudimą Europos komisijai ir savo valstybėms narėms, kad būtų e, surenkt tas nacionalinis dialogas, kad būtų sukurta nacionalinė dimensija prie Europos kovos su skurdu platformos. Mm. Tas Europos lygio susitikimas, mm, skurdė gyvenančių žmonių susitikimas, kuris rengiamas kasmet, mm, jis bus rengiamas ir pirmininkaujant Vengrijai, tas susitikimas galėtų būti nacionalinių platformų uh, kūrimo pradžia, kad e, kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi platformos būtų remiamos ir skiriant atitinkamą finansavimą, kad prie nacionalinių platformų prisidėtų ir svarbus e, nacionaliniai partneriai. Taip pat, kad būtų suteikta galimybė žmonėms, kurie realiai patiria skurdą kad jie galėtų dalyvauti piliečių diskusijose kaip visaverčiai piliečiai ir kiekvienoje valstybėje narėje. Tikiuosi, kad galime pasikliauti Europos parlamentu, kad jis padarys įtaką Europos komisijai ir tarybai. Ačiū. You, Mr. Horimans. Now, Mr. Mr. Sigueira. Ačiū dabar ponas Sigueira. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Eu venho de Portugal, sou dirigente sindical Labas rytas visiems, aš esu iš Portugalijos profsąjungų atstovas, ekosoko narys. Manau, kad dabar turime uh, peržiūrėti sampratas tam tikras senas dėl apie skurdą. Skurdas nebe toks kaip anksčiau atsiranda naujos skurdo formos visuomenėje, net ir ten, kur galvojama, kad visuomenė buvo labiau pažengusi. atsiranda piliečių, kurie netgi turi darbą, bet vis tiek gyvena ties skurdo riba, kaip sakiau, atsiranda naujų skurdo formų, nauji visuomenės e, sektoriai, grupės e, atsiduria tarsi visuomenės paraštėse. Ir e, kyla klausimas, kaip įmanoma, kad e, jokia politi jokia politinė lyderystė, niekas nepasiūlė jokių priemonių per trejus metus e, krizės kovoti su, pavyzdžiui, mokesčių prieklopščiais. 138 vietoje sėdintis vyras. Labas rytas. 138 vietoje sėdintis vyriškis. Labai ačiū. Atstovauju solidarumo forumui europiečiams. Mes atstovaujame keliems Lenkų ir tarptautiniams tinklams. Man rūpi migrantų, migrantų klausimai Europoje ir kitur. Aš taip pat atstovauju fondą Barką. Labai daug kalbų išgirdome, labai rimtų dalykų, bet turėtume užtikrinti, kad projektai nacionaliniu lygmeniu būtų rezultatyvus. bijau, kad gana nemažai projektų nėra visiškai naudingi tiems, kuriems jų reikėtų. Net kartais trys ketvirčiai išvaistoma visų pastangų. Daug nevyriausybinių organizacijų siekia padėti žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Labai daug projektų įgyvendinama, e, tarptautinių lygmenių jie atrodo labai patrauklus, bet nacionalinėme, nacionalinėme lygmenyje tokiems projektams kyla grėsmė, nes egzistuoja labai ir rimta konkurencija. Manau, kad Europos komisija turėtų imtis iniciatyvos pradėti įgyventinti integracijai skirtus projektus kaip galima greičiau. Reikia pasinaudoti Equal programą ir Europos komisija per tą programą galėtų įdėkti konkrečių standartų novatoriškoms programoms tam, kad būtų galima sutaupyti lėšų, nes, kaip sakiau, daug jų išvaistoma yra neteisingai panaudojama dėl to, kad lėšos dažnai neskiriamos e, svarbiems tikslams. Dėkuoju. Aš esu iš Čekijos, e, iš kovos su skurdu tinklo. Ponios ir ponai, norėčiau paminėti dar vieną iki šiol nepaminėtą problemą. Tai yra įsiskolinimo problema. Ne tik vyriausybės ar bendrovės įsiskolina, bet ir piliečiai. Čekijoje matome, kad reikia atkreipti dėmesį į šią problemą. Reikia šviesti žmonės finansiniais klausimais. Reikia pademonstruoti piliečiams, paaiškinti kaip apsisaugoti nuo pernelik didelio įsiskolinimo, kaip jiems patarti, kaip nepakliūti į pinklės. Matome iš atliktų tyrimų, kad ši problema gali tapti labai rimta per ateinančius metus, taigi apsvarstykime ir šį klausimą. Kitas kalbėtojas pirmininkė Ponios ir ponai, aš esu Pieržan Kulon iš ekonomikos ir socialinių e, reikalų komiteto, atstovauju prancūzų darbuotojams. Norėčiau atkreipti šios susibūrimo dėmesį į dramatiškas pasiekmes, kurias kelia energetinis skurdas. E, šiandieną tai labai aktuali aštri problema Aš matau, kad tik tai vien, viena iš kalbų apie e, Prancūziją, viena iš 27 valstybių narių šimt šimtui dešimčiai tūkstančių šeimų buvo nutrauktas elektros tiekimas dėl to, kad žmonės nebegalėjo susimokėti už elektrą dėl skurdo. Tai reiškia, kad 3-4 milijonai šeimų pernai irgi ne visą laiką turėjo e, elektros, pažiūrėjau, neturėjo elektros apšvietimui ar negalėjo šildyti savo namų. Tai yra labai e, rimtas klausimas. Reikia, kad teisės aktų prieimėjai, pilietinės visuomenės atstovai, politikai susitelktų tam, kad rastų sprendimą kovoti su energetiniu skurdu. Tai nepaprastai svarbu, kadangi jeigu neturime bazinių energetikos šaltinių, kenčia visa kita. Ir mums reikia europinio sprendimo šiai problemai. Ne, reikia e, neieškoti atskiro kažkokio tai e, tam tikram rajonui, tam tikrai šaliai skirto sprendimo, bet reikia viso, visos Europos masto sprendimo, kad būtų numatytos konkrečios priemonės ar e, parama konkreti. Aš kreipiuosi jūs dėl to Bet sakau taip pat, kad reikia, kad visi suinteresuoti asmenys demonstruotų pakankamą solidarumą, norą susitelkti ir spręsti šią problemą. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Susišau healing iš socialinis teisingumas Airijoje, iš tokios organizacijos. Norėčiau padėkoti parlamentui ir, ir ekonomikos socialinių reikalų komitetui už tai, kad kalbame dabar, būtent dabar apie skurdą ir ekonominę krizę. Nes manau, kad Europa bendraja prasme dabar yra labai pavojingoje situacijoje. Daugybė politikų, kurios vykdomos tam, kad būtų kovojama su krize, uh, įvairiose valstybėse, taip pat ir pačioje Europos Sąjungoje, kai kuriais atvejais labai stipriai, daro labai stiprų spaudimą skurstantiems žmonėm. Ir ta naujoji politika iškelia naujų problemų šalia tų, kurių jau turėjo tie žmonės, tai pavyzdžiui, ir nedirbantiems, praradusiems darbą ir taip toliau. Tos politikos dažnai iš neturtingų žmonių atima išteklius ir juos gražina bankams ir labai turtingiems žmonėms. Neturtingiems žmonėms ir turtingiems žmonėms, kurie kažką prarado per tą krizę. Man atrodo, kad ištekliai atimami iš neturtingų žmonių, kurie neturėjo jokios įtakos tai kriziai ir atiduodami tiems, kurie kažką prarado per krizę. Tai yra toks procesas, kai iš neturtingų žmonių atimama tai, ką, ką, ką jie turi. Ir jeigu nebus kovojama su šita tendencija, bet to kuo greičiau, manau, kad ateityje Europos socialinis modelis e, tikrai bus netobulas, turėsime daug problemų su juo nes e, tokia tendencija stipriai kenkia Europos socialiniam modeliui. Atrodo, kad nesuprantame, kad ekonominė, socialinė ir aplinkosaugos politika yra tarpusavį be galo susijusios. Manau, kad dabartinėje padėtyje mums reikia tikrų indikatorių, sukurti tos indikatorius, kurie rodytų, ar iš tikrųjų padarėme pažangą, siekdami užtikrinti, kad nebūtų dar labiau spaudžiami neturtingi žmonės, kurie ir taip neturi pakankamai išteklių, bet to nesukėlė šitos krizės, dėl kurios turime tiek problemų. Ačiū. One... Pirmininkas, ačiū, ponė, sėdinti vienas, keturi, aštuoni vietoje. Labadiena, atstovauju UNDP, esu iš Vengrijos ir kalbėsiu vengriškai. Az első dolog, amihez szeretnék hozzászólni. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti štai apie ką. Keletą kalbėjusių asmenų sakė, kad naujos skurdo formos atsirado dėl ekonominės krizės padarinių norėčiau pridurti, kad visos apklausos, socialiniai tyrimai, kuriuose dalyvavau per pastarosius dešimt metų Balkanų regione, taip pat ir Centrinėje Europoje, visi šie socialiniai tyrimai rodo, kad naujos skurdo formos atsiranda naujose ES valstybėse narėse. Ir jos pradėjo atsirasti per stojimo ES laikotarpį, o ne ir per krizę. Manau, kad labai svarbu tai paminėti ir tai suprasti, nes tai turės įtakos ateities strategijai. Nes labai svarbu suprasti skirtumą tarp naujų valstybių, ES valstybių narių ir senųjų narių. Reikėtų pasimokyti iš klaidų. Štų klaidų, kurios buvo padarytos vykdant senasias programas ir stipriai pablogino neturtingų žmonių padėtį naujose valstybėse narėse užuot pagerinus ypač kaimo regionuose. Kitas dalykas. Romų egzistavimo klausimas. Manau, kad tie, kurie negyvena vietovėse, kur yra Romų bendruomenė, nesupranta, kad stereotipai susiję su Romais yra neteisingi. būtų labai svarbu dar kartą pergalvoti Romų strategiją tam, kad e, mažuma ir dauguma galėtų kartu gyventi ir kad į tą strategiją būtų įtraukti. Įtrauktos visos bendruomenės, kurios gyvena ties kurdo riba kad tai nebūtų strategija, kuri e, vėl atskirtų, dar kartą atskirtų Romus, galbūt teigiamą prasme, bet visgi vėl juos izoliuotų. Dar vienas dalykas. UNDP regioninis centras Bratislavoje. Skirtas NVS šalims paruošė dešimtajame dešimtmetyje tyrimą Centrinėje Europoje. Tas tyrimas buvo atliktas susijęs su e, Romų padėtimi. Šitas tyrimas bus dar kartą atliktas šiais metais. Mes bendradarbiaujame su kolegomis iš ES ir norėčiau jiems pranešti, kad mes štai ėmėmės tokio darbo. Tikiuosi, kad šis tyrimas uh, padėjo susidaryti geresnį, e, geresnį vaizdą apie šią problemą. Ir paskutinis klausimas. Pirmininkaujant Vengrijai, kelios piliečių organizacijos kreipėsi į mane. Ir paprašė man organizacijos padėti surasti organizacijų e, naujai prisijungusiose valstybėse, valstybėse narėse, tokių organizacijų, kurios norėtų bendradarbiauti, kuriant Romų strategiją ir pateikti nuomonę apie Romų strategiją, sakytų, ar prisidės ją kuriant. Taigi norėčiau paprašyti organizacijų, kurie, kurios norėtų dalyvauti šioje strategijoje atstovų, susirasti mane per pietus ir apie tai paskalbėti. Ačiū, sako pirmininkas. Vis dar yra maždaug 15 asmenų, kurie norėtų pasisakyti, bet laikas eina į pabaigą. Taigi, būkite geri, gal galėtumėt užpildyti formą, įteikti mums formą, e, užpildytą savo vardu ir rytoj suteiksime jums žodį. Atvyko ponė Mercedes Breso. Bet manau, kad reikėtų jau dabar atsakyti į kai kuriuos iškeltus klausimus. Gal aš pats ir pradėsiu. Kaip matėme iš diskusijos, kovodami su smurtu mes, su, su skurdu mes kovojame su daugelįpę problema. Jį prasideda su finansinė, ekonominė krize, nes dabar turime daugiau negu 20 milijonų bedarbių, 7 milijonais daugiau negu prieš krizę. Ir iš tikrųjų ta krizė turėjo įtakos milijonams asmenų, kurie pradėjo gyventi dar skurdžiau. Milijonai žmonių dirba tik tai pusę etato. Tai yra ir jaunų žmonių problemos, įvairiose šalise, ir Latvijoje, Ispanijoje. 50-40 procentų jaunų žmonių nedirba. Taip pat turi, problemų turi ir vyresni žmonės. Tarp 50-60 metų, kai jie netenka darbo, labai sunku susirasti naują darbą. Problemų turi ir moteris, ir vaikai, ir, ir, ir vyresni žmonės. Maždaug 20 procentų vaikų Europoje auga net, neturime pakankamo išsilavinimo, kuris bus reikalingas tam, kad užaugę galėtų rasti darbą. Tai kalbu čia ir apie kompiuterinį raštingumą ir kalbos mokėjimą ir taip toliau. Buvo kalbama apie finansinę krizę. Iš tikrųjų, tarkim, paimkime Airiją kaip pavyzdį. Airijos vyriausybė labai atsakingai veikia finansinė, fiskalinė prasme. Biudžetas buvo subalansuotas, bet ir airiai, ir kiti, kitos šalis kažkaip tai ne viską, nei, nei viską teisingai pažiūrėjo, kaž, kažkur užsimerkė. Tai būtent bankų priežiūra, finansinio sektoriaus priežiūra. Ir staiga tas spekuliacinis burbulas sprogo, kai kur tai buvo biržos, kai kur tai buvo e, nekilnojamas turtas, kiti sektoriai ir bankai bankrutavo ir Airijos vyriausybė turimtis priemonių ir tada visi e, mokesčių mokėtojai ir tie, kurie sunkiai dirba ir kurie mažai uždirba, turi dabar dalyvauti gelbstint bankus. kadangi gyvename bendroje rinkoje, matome, kad ne tik tai Airijos vyriausybė, bet ir ES turi mm, vaidinti tam tikrą vaidmenį. Manau, kad jūs sakėte, kad Europos parlamentas yra svarbus, kadangi mes gyvename bendroje rinkoje, mes sukūrėme bendrą Europą, kurioje gyvena 500 milijonų piliečių ir mes turėjome, taip pat konkuruojame su kitais regionais, su Azija, su Amerika, taigi mes turime dirbti kartu. Parlamente mes taip pat ir kuriame e, teisės aktus. Taigi turime e, sugriežtinti taisyklę, sugriežtinti teisės aktus, taip pat ir priežiūros teisės aktus. Mes įkursime tris e, naujus, e, naujas priežiūros institucijas Europos lygmenių. Galite pasakyti, kad to negana, kas bus, pavyzdžiui, e, su mokesčių, mokestiniais rojais. Tai pritariu Jums iš tikrųjų, bet šie įstatymai yra politinio kompromiso rezultatas. Taip, yra valstybių, yra vyriausybių, pavyzdžiui, Britanija arba mano šalis, Čekija, Afrikos šalis, kurios kurių vyriausybės pasisako prieš bet kokį finansinių rinkų e, kontroliavimą. Taigi mūsų priimti teisės aktai yra kompromisiniai. Galbūt dauguma ar kai kurie iš mūsų norėtų, kad jie būtų daug griežtesni ir kad būtų įtraukta ir įtraukti ir mokestiniai rojai. Gal iš manęs tiek, suteiksiu žodį savo kolegoms. Norėjau pasakyti tiesiog, kad šita problema yra labai daugia fazė ir susijusi jinai su įvairiomis bendruomenėmis ir su mažumomis, kaip pavyzdžiui sakė ponia iš Vengrijos, tai Romų bendruomenė ar kitose valstybėse narėse šita problema yra desnė, kitose mažesnė ir reikia specifinių strategijų, konkrečių strategijų, taip pat migrantai kaip, kaip kita bendruomenė. Kita darbo grupė dirbs būtent šiuo klausimu, nes turime migrantų įvairiausių ir iš Europos, Europos Sąjungos viduje, ir iš trečiųjų šalių, taigi tai aptarsite savo darbo grupėse, o rytoj ryte vėl visi kartu diskutuosime ir perduotų žodį savo kolegijai Izabel Duran, o vėliau kitiems kolegoms. Ačiū labai trumpai, manau, kad jau daug kas buvo pasakyta ir kad iš tikrųjų agoros darbas tik prasideda. Mes e, turime kelti klausimą, ar Europos parlamentas gali būti tik visų šių reiškinių stebėtojas? Ne, mes turime veikti aktyviai. Aš pasižymėjau viską, ką jūs pasakėte. E, Jūs e, e, kartais e, sakote, kad mes nepakankamai dirbame ties įvairiais klausimais, pavyzdžiui, vyresniųjų gyventojų klausimas, Romų klausimas. Viena ponia pasakė, kad mes turime labai atsargiai formuluoti savo teiginius dėl Romų, tai atsižvelgsime. Šiandieną konkrečiau visus šios klausimus aptarsime darbo grupėse ir labai bus svarbu būtų svarbu, kad jūs e, suformuluotumėte savo mintis. Taip, labai svarbu energetinis skurdas, žmonių įsiskolinimas, e, mokesčių prieglopščiai yra tie dalykai visi svarbus. Labai svarbu užtikrinti, kad žmonės du kart nesumokėtų e, kainos, to visai neturi būti, nes tai tik dar labiau juos nusumokėtų skurdins. Mes turime galvoti apie nuoseklius e, nusekles priemonės, e, svarbus yra ir benamių klausimas. Labai noriu pasidžiaugti e, tuo choru, kuris pas mus atvyko, žmonės, kurie gyvena gatvėse, dar sugeba rasti tam tikrų dalykų, kuriais gali pasidžiaugti, kuriuos gali pripažinti. Tai yra žmonės, kurie negyvena taip, kaip mes, bet bando ieškoti tam tikros išeities. Aš pasižymėjau jūsų išsakytas mintis ir bandysime jas nagrinėti darbo grupėse. Mes prašysime, kad kiekvienos iš darbo grupių vadovas pateiktų, suformuluotų konkrečius pasiūlymus, kurie būtų skirti mums, Europos parlamentarams, ir kad būtų galima paskui pasižiūrėti, kaip įmamasi priemonių pagal kiekvieną atskirą rekomendaciją ar klausimą. E, mes, e, aišku, rytoj neišgyvendinsime skurdo, nei parlamentas, nei agora, bet turime imtis priemonių įsipareigoti, daryti kažką ir e, taip pat manau, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas prisidės. Taigi dar kartą prašau, kad darbo grupė suformuluotų konkrečias rekomendacijas, tai bus mums tarsi priemonės įrankiai dirbti e, toliau, nes jūs rytoj išvyksite, o mes turėsime tęsti savo darbą. En liten kommentar. Först känns det ju väldigt, väldigt spännande att vi redan har kommit igång med den. Labai trumpai norėčiau pasakyti štai ką. Labai gerai, kad įvyko ši puikiai bendra diskusija, ji bus pratesta mažesnėse darbo grupėse. Mes, o rytoj mes viską apibendrinsime. Kaip jau sakiau anksčiau, valstybės narės nesugebėjo susitvarkyti pačios ir labai gaila, kad šiais laikais tarp mūsų dar yra žmonių, kurių padėtis yra tokia bloga. Kalbant apie būsimų darbų planavimą, vyko daug diskusijų tarp įvairių susijusių institucijų. Mūsų vicepirmininkė ir taip pat ponia Izabel Duran labai puikiai supranta, kad reikia mūsų organizacijoje bendros diskusijos šią temą. Svarbus spręsti šias problemas, bet žinoma, ne viską galės išspręsti ES, kadangi ES neturi kompetencijos visose srityse. Nepaisant to, visas problemas reikia išsamei išanalizuoti. Labai svarbu, kad vyktų tokio pabudžio diskusijos ir, žinoma, Reikia spręsti valstybėse narėse egzistuojančias socialinės problemas, tai reikia daryti patvirtinus tinkamus teisės aktus. Turime imtis pozityvių veiksmų, turime valstybėse narėse kelti klausimus, ką galima ten nuveikti, kaip taip pat reikia galvoti, kaip perduoti žinę ir išoriniam pasauliu. Aš tikiuosi, kad darbo grupėse vyks veik, vaisingos diskusijos ir norėčiau dar kartą padėkoti mūsų chorui. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Mercedes Breso, jie yra regionų komiteto pirmininkė. Žodis jums. Dėkoju, dėkoju, kad mane pakvietėte. E, e, kolega, ką tik tai sviedė į mano pusę kamolį, aš jį perimu. E, Ir noriu padėkoti dar kartą už kvietimą. Taip pat e, labai džiaugiu, kad pripažįstamas teritorinis aspektas, kovojant su socialinė atskirtimi. Ir parlamentas, atsiprašau, vietos regionė valdžia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, e, siekdamas užtikrinti, socialinį, siekdamas užtikrinti socialinę įtraukti visi žino, reikia užtikrinti, kad ir skurdiems gyventojams reikia užtikrinti prieigą prie sveikatos, švietimo, transporto, energetikos išteklių ir tai yra vietos ligmens dalykai. 2010 metai mums leido e, padaryti e, problemą skurdo labiau matomą. Ar regionų komitetas balandžio mėnesį e, taip pat kalbėjo apie Romų klausimą. Mes ir e, keitėmis geriausios praktikos pavyzdžiais ir taip pat e, ieškojame būdų, kaip, kaip galima geriau kovoti su skurdu. Kiekviena iš komisijų regionų komitetų buvo įsitraukusi į darbą, dirbome su vietos regione valdžia galima pasakyti, kad e, e, mes pradėjome gerą darbą, pernai imtasi buvo daug gerų iniciatyvų mūsų miestuose, regionuose tam, kad mūsų visuomenė taptų labiau įtraukiančio pobūdžio. Kaip žinia, buvo paskelbtas Europos komisijos komunikatas dėl Europos platformos e, kovai su skurdu ir socialinė uh, E, įtrauktimi, taip pat paskelbta strategija Europa 2020, kurioje yra iniciatyvų e, skirtų kovai su skurdu. E, Europos regionų komitetas rengė šiuo klausimu nuomonę. Aš noriu Jums pristatyti svarbiausius mūsų požiūrius dėl Europos platformos, ties kurią rengėme pranešimą. Reikia, kad regionai e, skatintų mm, augimą regionuose, taip pat reikia užtikrinti vietos regionų valdžios veiksmus. E, reikia, kad veiktų tam tikros inicijuos e, regionuose. Mes e, regionuose, kaip regionų komitetas, e, skatinsime strategijos Europą 2020 įgyvendinimą, sieksime, kad būtų įgyvendami visi jos tikslais. Mes taip pat turime socialinės įtraukties teritorinius paktus, kurie pradėti gyvendinti jau ir teritorinėme pakte atsispindės strategijos Europa 2020 gyvenimo tikslais. E, sieksime, kad būtų dėgiame daugiau inovacijų socialinėje srityje, e, ieškosime naujų iniciatyvų. E, taip pat sieksime, kad būtų galima įgyvendinti kuo daugiau smulkių projektų vietoje. Dar vienas labai svarbus dalykas. Mes visuomet pabrėžime, kad inovacijos labai svarbios socialinėje srityje, ne tik rimtųjų technologijų srityje ar pramonės srityje. Inovacijos gali taip pat būti susijusios ir socialinė ekonomija, ir socialiniu sektoriumi. Aš norėčiau Jums pranešti, kad mūsų komitetas surengs gegužės 10 e, forumą specialų šiems klausimams spręsti ir aptarsime taip pat e, vietos ir regionų valdžios vaidmenį. Mes sieksime e, keistis gerąją pažangę praktiką socialinių eksperimentų srityje, apmastysime savo veiksmus ir galimybę derinti įvairias priemonės įvairiose valdymo lygmenyse. Mes taip pat galvojame, kaip kuo geriau pasinaudoti ne tik socialinių fondų, bet ir sanglaudos bei regioninių fondų. Inovacija socialinėje srityje turėtų būti vienas iš prioritetų. Dar vienas pastebėjimas. Prioritetas e, suteikti galimybę vietos grupėms pasinaudoti struktūrinių fondų e, lėšomis. Tai leis e, spręsti daug skurdo problemų. Mes E, gegužės mėnesį. Apie tai kalbėsime minėtame forume ir dar tiksliau apibriešime svarstytinius klausimus. Mes dirbame pagal atvirą e, koordinavimo metodą socialinėje srityje su vietos ir regionų partneriais. Vietos ir regioninė valdžia turi e, įsitraukti į platformos kovai su skurdu įgyvendinimą. Dar pasakysiu, kad e, egzistuoja rimtos labai gilaus skurdo problema, benamių problema, e, e, moterų, romų, imigrantų problemos. 2008 metais krizė pasireiškia labai e, rimtai ir nuo, to, nuo jos labai kenčia vargingiausi gyventojai. Vietos ir regionė valdžia turi kovoti su atskirtimi ir skurdu. Ir matome, kad 20 metų jau e, egzistuoja E, skurdo riba, didėja atotrukis tarp mažas pajamas ir desnes pajamas e, gyvenančių žmonių. Mes e, siejame tai su globalizacijos ir kitomis problemomis. Taip pat reikia paminėti tai, kad yra nekokybiškos, labai e, dažnai kuriamos darbo vietos, e, mokamas e, nedidelis atlyginimas ir reikia galvoti, kaip panaudoti viešas lėšas, kad padėtis būtų pagerinta tam, tuos, tam tikrose trečiuosiuose sektoriuose. Dar viena vienas pastebėjimas, tos problemos yra ir struktūrinės, ne tik su krize susijusios. Reikia e, prisiminti, kaip buvo e, perskirstos lėšos globalizacijos e, kontekste. Dar noriu Jums pasakyti, kad regionų komitetas E, mano, kad reikia gyvendinti labai gilias, plačias e, struktūrinės reformas, kad sukurtume naują vystimosi modelį, kuris būtų tvaresnis ir užtikrintų didesnę sanglaudą. E, Europa įgyvendins strategiją Europą 2020, bet e, svarbiausiai reikia nepamiršti mūsų teritorinės vietos valdžios svarbos, nes e, būtent tas valdžios lygmuo gali rasti geriausius atsakymus ir tikiuosi, kad Agora aptars šį klausimą ir išgirsime labai įdomių minčių. Ačiū. Merci, Mercedes. Thank you very much. Ačiū Mercedes. Kolegos, e, mūsų darbas šį rytą baigtas. Noriu pasikviesti jūs pietų šio pastato pirmame aukšte. Vėl susitiksime 14.30. Pradėsime tada darbą mažesnėse darbo grupėse. Esu gavęs Michaelo McCain registracijos dokumentus, jis kažkur juos paliko. Taigi aš, tie dokumentai yra pas mane. Ačiū, gero apetito.